pirmiausia, tai kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicinės paskirties maisto produktai, Frederik Reis dokumentas. Toliau kalbėsime apie e, tolesnius veiksmus susijusius teisėkros įgaliojimų delegavimu ir valstybių narių vykdomą kontrolę, kaip komisija vykdo įgyvenimo galiojimus. Tai yra mano pranešimas. Toliau žmonėms skirtų vaistų klinikiniai tyrimai ir direktyvos 2001-20 EB panaikinimas. Vėliau balsuosime dėl inovacijos vardan tvarkaus, tvaraus audimo bioekonomika Europai. Ir paskutinis pranešimas, dėl kurio šiandien balsuosime, tai yra bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema. Ponios Jordans pranešimas. Taigi, jeigu visi pasiruošę, galime pradėti dėl ponios Rys pranešimą. Balsuosime iš karto už pirmą, antrą, trečią ir penktą pakeitimus. Kas už, prašom pakelti rankas. Kas prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Galutinis balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto balsuojame kortelėmis. Alle abgestimmt. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 32 už, 0 prieš, 0 susilaikiusių. Sveikinu poneriais. Toliau devintas punktas. Uh, kitas pranešimas, mano paties dokumentas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prie... Balsuojame dalimis. Kas prieš? Puiku, atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. Priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Balsuojame elektroniškai dėl viso dokumento. Ar jau visi balsavote? Baigiu balsavimą. 36 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū. Toliau. Labai ilgas balsavimo sąrašas mūsų laukia. Glenis Vilmut pranešimas. 181 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 182-86 kartų kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 15 kas už, kas prieš susilaikė. Neaišku, reikia patikrinti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 19 už, 22 prieš atmesta. Atmesta. Ar jūsų aparatas neveikia? Tai persėskit kitą vietą, jeigu tokia. Taip yra. 183. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 184. Už, prieš, susilaikė. Neaišku, tikriname elektroniškai. 184. Galima balsuoti. Ar jau balsavote? Baigiu balsavimą. 21 už, 22 prieš, atmesta. 185. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 26. Kas už, atkrenta, atsiprašau, 26, o pasirodo, kad ne, reikia už jį pasuoti. E, kas už 26? Už 27, prieš 26 susilaikė, atmesta. 187 atkrenta. Ne, pasirodo reikia dėlio balsų. 187. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 188 ir 89. Kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku, tikrinkime elektroniškai. 188 ir 89. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiu. Priimta. 16, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 190 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 191, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 192, kas už, Nereikia dėl jo balsuoti, pasirodo, sako pirmininkas. 193 yra dabar paimtas, kur reikia balsuoti. Rimko 28. Už prieš susilaikė atmesta. 194. Už prieš susilaikė atmesta. 195. Už prieš susilaikė atmesta. 196. Už prieš susilaikė atmesta Atmesta. Dešimtas kompromisinis. Tikrinkime. 196 reikia tikrinti. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Atmesta. 33 prieš, 18 už. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, <clears throat> priimta. 198. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Norite tikrinti, prašom, tikriname. Balsuojame dėl 198. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Imko 29. Atkrenta. 199. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. müssen wir abstimmen. Dafür? 205. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 280, 201. Kas už? Prieš susilaikė. Neaišku, Tikrinkime 201 elektroniškai. Jau visi balsavote, baigiame balsuoti, priimta. 202 ir 204 bei imkoš 30 balsuojame dėl jų visų kartų. Kas už? Kas prieš? Priimta. 210 kas už? Prieš? susilaikė atmesta. 209 už, prieš, susilaikė atmesta. Septynioliktas už, prieš, susilaikė priimta. Du šimtai vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 207, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 212, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 213, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 214, kas už, prieš susilaikė atmesta. 216, kas už prieš susilaikė atmesta. 216, kas už prieš susilaikė atmesta. 217 už prieš susilaikė. Neaišku, reikia patikrinti. 217. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. 219 už, prieš, susilaikė, atmesta. 220 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisnis už, prieš, susilaikė, priimta. 225, kas už prieš susilaikė atmestas. Imko 33, kas už prieš susilaikė. Ar visi jūs spėjote pabalsuoti? Iš naujo. Imko 33, kas už prieš susilaikė. Priimta. Įtrė 14, kas už prieš susilaikę atmesta. 223. Kas už prieš susilaikė priimta. Tikrinsime 223 elektroniškai ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. Imko 34 ir 224-25 kartu. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 226 ir 315. Kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, reikia tikrinti elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 227 ir imko 35, kas už prieš susilaikę priimta. 228, kas už prieš susilaikę. Neaišku, tikriname. 228 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas. 229 kas už. Prieš susilaikė priimta. 230 ir 317, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. E, toliau, 231 už, prieš, susilaikė atmestas. 232, e, rimko 36 už, prieš, susilaikė atmesta. Tada Jeigu jums neaišku, galim ir patikrinti. Gal ir buvo klaidų 232 ir rimko 36 elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Vienu balsu gauname per daug. Dar kartą balsuokime. Ar jau visi balsavote? 232 ir Rimko 36. Reikia balsuoti dar kartą. Iš naujo pradedame. Ar jau visi balsavote? Baigiame. Aiškiai, kad, aišku, kad priimta. 234, Simko 37 dalimis, pirma dalis, kas už, prieš, Nelabai aišku, kaip čia kas balsuoja. 234, 137, pirma dalis. Kas už? Dabar aiškiai matau, kas prieš. Viskas aišku, priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Tikriname 234 rinko 37 antrosios dalies balsavimą. Ar jau visi balsavot? Baigiame balsuoti kortelėmis. Priimta. 20, 235 ir 318. Visus kartu. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 236 už prieš susilaikė atmesta. 237 už prieš susilaikė priimta. 238, dėl jo nereikia balsuoti, į 319, kas už prieš susilaikė atmesta. 240 už prieš susilaikė atmesta. 239 už prieš susilaikė priimta. 12 bis kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Antras kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir 320, kas už, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 22 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė priimta. 246 už, prieš susilaikę priimta. 247 už prieš susilaikė atmesta. 248 už prieš susilaikė atmesta. 251 kas už prieš susilaikė atmesta. bendras e, trečias konsensus. Mar... Pone Aukė nori šitą pasakyti. A... Aš noriu pasakyti, kad pirmosios pastraipos pabaigoje konsolizuotume pakeidime reikėtų pakoreguoti tekstą. Pagal pasaulio sveikatos asociacijos e, dirbačios Helsinkije sprendimą e, mes e, turime priderinti tekstą prie antro kompromiso. Pane Vilmot, aš kaip pranešėja tokį pakeitimą žodžiu remiu. Gut, dann wären wir mit der dazu vorgetragenen Änderung über den konsolidierten Ab Tada mes galime balsuoti už konsoliduotą variantą, kas už prieš susilaikė su didelė dauguma priimta. 255, kas už prieš susilaikė atmesta. 256 Imko 38, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 257, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 258, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tada peršokome e, iki 266 pakeitimo, kas už, prieš susilaikė priimta. E, kompromisas 25, kas už, prieš susilaikė priimta. Dann geht's weiter mit dem Abänderungsantrag 272 und IMCO 41 korrespondierende Teil. Dafür? 270 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du, septyni vienas už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 21 už, prieš, Čia 14 puslapis. Įtre komiteto pakeitimas. Įtre 21 už, prieš, išlaikė, patvirtinta. 26 konsoliduotas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. už prieš susilaikę atmestą. 283 už prieš susilaikę priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt šeši už prieš susilaikė, atmesta. 23. Už, prieš, susilaikė, priimta. 288. Už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis 14. Už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau dabar balsuosime 289 už pirmosios dalies. Dėl pirmosios dalies už prieš susilaikė atmesta. 290 už prieš Nelabai aišku, pasitikrinkime. 2, 9, 0. Ar visi jau balsavo? Balsavimą baigėme. Priimta. Du devyni trys ir itre dvidešimt du. Už, prieš, susilaikė, priimta. 297 už, prieš, susilaikė, priimta. 298 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš susilaikė priimta. 299 už prieš susilaikė. Liko neaišku. 299 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi jau balsavo, balsavimą baigėme. Priimta. 300 ir į 325 už prieš susilaikė priimta. 301 ir 45 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar turime balsuoti dėl 30, 302. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 27. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 27 ir 303. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimą baigėme. Patvirtinta. 304 už, prieš, susilaikė, atmesta. 307 ir imko 46 pirmosios dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 306 už, prieš, susilaikė, Priimta. 307 antroji dalis ir rinko 46 antroji dalis už prieš susilaikę atmestą. Eikime toliau. Konsoliduotas 27 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Imko 27 už prieš susilaikė atmesta. Konsoliduotas 28 už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 41 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau konsoliduotas 29 už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 49 už, prieš, susilaikė, neaišku. Elektroninis balsavimas dėl Imko 49. Ar visi jau baigit balsuoti? Balsavimą baigime. Atmesta. Trišimtai devyniolika už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 50, už, prieš, susilaikė, atmesta. 28, už, prieš, susilaikė, priimta. Į 23, 26, už, prieš, susilaikė, priimta į 323 už. Mes neturėjome balsuoti dėl I326 pakeitimo, bet 23. Taigi, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 322 iškrenta, 323 už, prieš, susilaikė, primta. Toliau konsoliduotas 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. 326 už, prieš susilaikė priimta. Konsoliduotas 301 pagrindinis už, prieš susilaikė priimta. Toliau antroji 3, 2, 7 dalis už, prieš susilaikė atmesta. Imko 52 už, prieš susilaikė atmesta. 3, 2, 8 rimko 54 už, prieš susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. 328 ir imko 54. Ar jau visi baigė balsavimą, balsavimą baigėme. Primta 330 už, prieš, susilaikė, atmesta 331 už, prieš, susilaikė priimta. 332 už, prieš, susilaikė, atmesta. 333, 334 ir I327 už, prieš, susilaikė, priimta. Libe 2 už, prieš, susilaikė, atmesta. 336 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. Balsuosime dėl 29 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. 300 konsoliduotas už, prieš, priimta. 343 už, prieš, susilaikė priimta. 343 už, prieš, susilaikė priimta. 345 už, prieš, susilaikė priimta. Imko 58 už, prieš, susilaikė priimta. 346 rimko 60 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl šitų dviejų pakeitimų elektroniniu būdu. Balsavimą baigiame. Priimta. 347, 348. Balsuojame kartu už, prieš, susilaikė priimta. 350 už, prieš, atmesta. 351 už, prieš, atmesta. 352 už, prieš, susilaikė, atmesta. 353 už, prieš, susilaikė, priimta. 355 ir 30. Šimtas už, prieš, susilaikė atmesta. 354 už, prieš, atmesta. 356 už, prieš, susilaikė atmesta. 357 rimko 62 už, prieš, patvirtinta. 358 už, prieš, susilaikė priimta. Į 31 už, prieš, susilaikė, atmesta. 359 už, prieš, susilaikė, priimta. 360 rinko 61 už, prieš, susilaikė, priimta. 361 už, prieš, susilaikė, priimta. 362 ir imko 63 už, prieš, susilaikė, priimta. 364 už, prieš, susilaikė, atmesta. 363 už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 365 už, prieš, susilaikė, atmesta. 366 ir imko 65 už, prieš susilaikė priimta. Konsoliduotas 4 už, prieš susilaikė priimta. Pereikime prie kitų dviejų. Ir 282. 27 puslapis. Už, prieš susilaikė atmesta. Taigi, trešdalį jau nubalsavome, užtrukome vieną valandą. 384 už, prieš susilaikė priimta. 382 už, prieš susilaikė atmesta. 34 už. Ne, iškrenta šitas pakeitimas. 387 už, prieš, susilaikė atmesta. 388 už, prieš, susilaikė, neaišku. 388 balsuokime elektroniniu būdu. Baigime balsuoti. Priimta. 389 į 33. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 390 už, prieš, susilaikė, atmesta. 391 už, prieš, susilaikė, priimta. 35 ir 34 Ne, tik 35. Už, prieš, susilaikė, priimta. Į 334 iškrenta. 395 ir 335 už, prieš, susilaikė, priimta. 393 už, prieš, susilaikė, priimta. 394 ir imko 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 395 ir 336 už, prieš, susilaikė, neaišku. Balsuokime elektroniškai. Masavimą baigiame. Priimta. Toliau. Imko 72. Už, prieš, susilaikė, priimta. 396 iškrenta, toliau 397 už, prieš susilaikė atmesta. Į 337 už, prieš susilaikė atmesta. Toliau. 400 už prieš susilaikė atmesta. Įtre 40 ir įtre 41 už prieš susilaikė priimta ir įtre 42 už prieš susilaikė priimta 402 už, prieš, susilaikė, priimta. 405 už, prieš, susilaikė, atmesta. 406 už, prieš, susilaikė, atmesta. 407 ir 40, 408 ir imko 73 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau, konsoliduotas penktasis pakeitimas. tą patį mes padarysime kaip ir su trečiaja konsoliduoto, trečiojo konsoliduoto pakeitimu. Už, prieš, susilaikė priimta. 410 už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau, 33 konsoliduotas už prieš susilaikė priimta. 414 už prieš susilaikė atmesta. 416 už prieš susilaikė atmesta. Toliau 418 už prieš susilaikė priimta. 419 už prieš susilaikė priimta. Toliau konsoliduotas 34 už prieš susilaikė priimta. 41 už prieš susilaikė atmesta. 33 už prieš susilaikė atmesta. 42 už prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, priimtas. 45 už, prieš, atmesta, ne. Nebeaišku. Elektroninis balsavimas. Prašau, paspauskite savo mygtukus, balsavimą baigiame. Priimta. 428 už, prieš, atmesta. 427 už, prieš, susilaikė, atmesta. Konsoliduotas 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 431 dalis ir 432 už, prieš susilaikė primtas. 4.30 už prieš susilaikė atmesta. Konsoliduotas 37 už prieš susilaikė priimta. 433, 434, įtrė 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 436 už, prieš, susilaikė, atmesta. 435 už, prieš susilaikė atmesta. 437 už, prieš susilaikė atmesta. 438 už, prieš susilaikė atmesta. 439 už, prieš susilaikė atmesta. Priimta. 440 dėl nebalsuojimo. 37 už, prieš susilaikė priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl 39 pasitikrinsime. Balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigėme. Priimta. Įtrė 45 už. Prieš susilaikė. Priimta. 441 už, prieš, susilaikė, priimta. 443 už, prieš, susilaikė, priimta. 41 už, prieš, priimta. 444 už, prieš, susilaikė, priimta. 445 už, prieš, susilaikė, priimta. Įtarė 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 už, prieš susilaikė priimta. 449 ir imko 76 už prieš susilaikė priimta. Toliau 450 ir imko 77 pakeitimas balsuosime dalimis už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už. Ah, okay, wir müssen, sorry, war zu schnell. 452 muss abgestimmt. Atrodo, kad per greitai balsuojam. 43 už prieš priimta. Toliau. 43 priimtas. 453 imko 78 už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. Baigiame elektroninį balsavimą. Priimta. Eikime toliau. Keturi, penki, keturi už, prieš, susilaikė priimta. 456 už, prieš, susilaikė priimta. 44 už, prieš, susilaikė priimta. Įtrė 48 už, prieš, susilaikė priimta. 457 už, prieš, susilaikė atmesta. 458 už, prieš, susilaikė priimta. 459 už, prieš, susilaikė priimta. 460 už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisinė 7 už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisinė 17 už, prieš, susilaikė priimta. 470. Priimtas. Toliau konsoliduotas 8. Už, prieš, priimta. Lybė 3, už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime dėl Libė 3. Elektroninis balsavimas baigtas priimta. Keturi, septyni, keturi už, prieš, priimta. Keturi, septyni, penki, aštuoni, vienas, už, prieš, susilaikė, priimta. 476, dėl jo nebalsuosime. 477. Ir tik dėl vienos dalies balsuos. Ne, dėl 476 už, prieš, susilaikė, priimta ir dabar periname prie kito. Keturi šimtai septyniasdešimt septyni už, prieš susilaikė priimta. Keturi septyni devyni rinko aštuoniasdešimt du už, prieš susilaikė priimta. 480, imko 83 už, prieš, susilaikė, priimta. Keturi, aštuoni, du ir pakeitimą žodžiu. Kas už tokį pakeitimą žodžiu už, prieš, susilaikė, priimta. 483. Čia mums reikia pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu. 484 už prieš susilaikė priimta. 485 už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. Keturi, aštuoni, penki dėl šio pakeitimo balsavimą baigiame. Pranešėja. Man atrodo, kad mes suklydome dėl skaičių, nes e, angliškame tekste skaičius yra, numeris yra kitas. Dabar mes balsavome dėl 485 pakeitimo. Tai ar pakartosime? 4, 8, 5 pakeitimas. Pradedame balsuoti elektroniškai. Ar jau visi baigė balsavimą? Balsavimą baigėme. Patvirtinta. Mane perspėjo, kad šiek tiek lėčiau balsuočiau. Taigi, 4, 8, 6 ir 501. Už, prieš, priimta. 4, 8, 7. Už, prieš, susilaikė, priimta. Libe 4. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 491 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Keturi devyni du už prieš neaišku. Balsuokime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigiame. Priimta. 493 ir Imko Pakeitimas žodžiu už, prieš, susilaikė, priimta. 495 už, prieš, atmesta, lybė 5 už, prieš, susilaikė, priimta. 496 už, prieš, susilaikė, priimta. 497 už, prieš, susilaikė, priimta. 499 už prieš susilaikė priimta. Dėl antrosios dalies už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Pakeitimas 499. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigime. Atmesta. Toliau 500 ir rinko 84 atkrenta, 502 už, prieš, susilaikė, priimta. kompromisinė 21, 22 ir 23 bus balsuojami kartu. Už, prieš, susilaikė, priimta. Liko keletas minučių. Toliau. 49 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 50 ir 20 už, prieš, susilaikė atmesta. 518 už, prieš, atmesta. Pasitikrinkime. 518. Balsavimas pradedamas. Ar jūs baigite balsuoti? Balsavimą baigime. Atmesta. 521 už, prieš, susilaikė, atmesta. 522 už, prieš, susilaikė. Priimta. 523 ir rimko 94 už, prieš, susilaikė, priimta. 524 už, prieš, susilaikė, atmesta. 526 už, prieš, susilaikė, atmesta. 526, prašau, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimo baigiame. Atmesta. 525 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisnis 11 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau peršokome prie kitos skyriaus. 50 puslapis. 53 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl 544 nebalsuosime. 543 už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 96 už, prieš, susilaikė, priimta. Penki, keturi, penki ir imko 97 už, prieš, susilaikė, priimta. Keturi, penki, keturi, septyni rimko, 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penki, aš, penki, keturi, aštuoni už, prieš, man atrodo, įvyko klaida. Mes dėl kokio čia balsavimo? Dėl 546 ar 47. Nes nesuspėjo mūsų vertėjai. Mums buvo sakyta, kad balsavome dėl 546, o mums sakė, kad balsuojam dėl 547. Dėl 546 nebalsuojame ir mes iškart peršonko, peršokome prie 547 ir imko 98. Ir čia mes pasitikrinsime ir balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. 5, 4, 7 ir imko 98. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. 5, 4, 8. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Libe 6 Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 352 už, prieš, susilaikė, atmesta. 550 už prieš susilaikė atmesta, 551 už prieš susilaikė, nu, liko neaišku. Dėl 551 pakeitimo balsuojam elektroniškai. Baigime balsavimą. Atmesta. 552 už. Prieš susilaikė priimta. 553 už. Prieš susilaikė atmesta. 554, 555, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 556 už, prieš, susilaikė, priimta. 557 ir 558, rimko 99 už, prieš, susilaikė, priimta. 559 už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 100 už, prieš, susilaikė, atmesta. 560 už, prieš, susilaikė, atmesta. 561 už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl 54 nebalsuosime. Penki šimtai šešiasdešimt keturi, imko šimtas du. Penki šimtai šešiasdešimt keturi, rimko šimtas du. Erster Gedanke ist immer der beste Gedanke. 564 und Imco 102 müssen wir abstimmen. Dafür? 564 ir Imko 102 už prieš susilaikę priimta. Libė 7 už prieš susilaikę priimta. 565 už prieš susilaikę atmesta. 566 už prieš susilaikė priimta. Penki septyniasdešimt už prieš susilaikė priimta. 572 už prieš susilaikė priimta. Imko 103 už, prieš, susilaikė, priimta. Libė 8 už, prieš, susilaikė, atmesta. 5, 7, 4 už, prieš, susilaikė, priimta. 5, 7, 5 ir imko 104 už, prieš, susilaikė, priimta. 576 už, prieš, susilaikė, atmesta. 577 už, prieš, susilaikė, atmesta. 579 už, prieš, susilaikė, priimta. 582 už, 582 už, prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. 582. Balsavimą baigėme. Atmesta. 583 už prieš susilaikė priimta. Wir stimmen über 586 über einen Teil ab als Zusatz. Toliau balsuojame 586, viena dalis, kas už, prieš. Už, prieš, susilaikę priimta. 587, kas už, prieš, susilaikę priimta. 588 už, prieš, susilaikę, priimta. 589, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 57, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 58, kas už, prieš, priimta. Imko 107, kas už, prieš, susilaikę, priimta Na, geriausia pasitikrinti, nes nėra aišku. Imko 107, ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 591, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Imko 108, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 594, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 595 už. 595 kas už prieš. Susilaikė. Priimta. 596 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 59 kartu su žodiniu pakeitimu kas už. Prieš. susilaikė, atmesta. Turime patikrinti dėl 59 kartu su žodiniu pakeitimu. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 59 be žodinio pakeitimo. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 597, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 598, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 599, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 600. 60. Kas už prieš susilaikė priimta. 601, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 605, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 606, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 608, kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 607 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 609 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 610 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 611 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 612, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 613, kas už. Ir kartu imko 110, kas už, prieš, susilaikė, priimta 615 ir įtrė 55, kas už, prieš, susilaikė, priimta 615, kas už, prieš, susilaikė, priimta 6-1. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 617. Kas už? Turime patikrinti. Kurį norėtumėt patikrinti? 61. Dėl jo balsuosime elektroniškai. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Aiškiai priimta. 617 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 62. Kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 618 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 619 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 620 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 621 ir 622 už prieš susilaikę Atmesta. 38 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Konsoliduotas 39 už, prieš, susilaikę, priimta. 6, 3, 5 už, prieš, susilaikę, atmesta. Turime patikrinti 635. Balsuojame elektroniškai ir visi balsavote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. 642. Už, prieš. Susilaikę. Atmesta. 113. Už, prieš. Susilaikę priimta. 643 už. Turime patikrinti IMKO 113 pakeitimą elektroniškai. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 643 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 644 ir 645 už prieš. Susilaikė priimta. Įtrė 55. Kas? Ne, šitas atkrenta. 646 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Turime patikrinti dėl 646. Tikriname, ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Atmesta. 6, 4, 6, kas už, prieš, priimta. 6, 4, 9 ir 56 įtrė, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6, 5, 0, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Lybė 10, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 651 ir 655. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 652. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 653. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 654. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 57. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Įtrė 58. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Balsuojame toliau. Konsoliduotas 40, tai 64 puslapis, kas už. Turime balsuoti elektroniškai. 40 konsoliduotas pakeitimas. <clears throat> Baigiame balsuoti. Aiškiai atmesta. Peršokame į priekį. 661, 662, 3 ir 6 dėl visų kartų, kas už prieš atmesta. 65 ir ITRE 59, kas už prieš susilaikė priimta. 664, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, baigiame balsuoti. Atmestas šitas pakeitimas. mane šiek tiek nustebino tai, kad mano aparatas įsijungia vieno balso, bet taip jau atsitiko. Į 360 kas už prieš susilaikė atmesta. 6, 6, 5 ir imko 1, 1, 4 kas už prieš susilaikė priimta. 6, 6, 7 kas už prieš susilaikė atmesta. Itre 6-1, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Libė 11, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Itre 62, kas už? Prieš susilaikė atmesta. 669 kas už prieš susilaikė atmesta. Imko 115 kas už prieš susilaikė priimta. 670 kas už prieš nėra aišku, turime balsuoti elektroniškai. 670. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 671. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Libė 12. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 672. Kas už? prieš susilaikę atmesta lybė 13, kas už, prieš susilaikę atmesta 446, kas už, prieš susilaikę priimta 673, kas už prieš susilaikė priimta. 674 kas už ir 675 kas už prieš susilaikė priimta. 677 kas už prieš susilaikė atmesta. 678 kas už prieš. Susilaikė. Nėra aišku. 678 balsuosime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Priimta 679 ir 680. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta 681, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta 682, už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dėl imko 116 dalies. Kas už, prieš. Susilaikė. Nėra aiškus balsavimas, turime pakartoti elektroniškai dėl IMKO 116 antro sakinio. Balsavimas baigtas. Priimta. 683. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 685 Atskiras balsavimas. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 686, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 687, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 688, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 689, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 690, kas už, prieš susilaikę atmesta 691 ir įtrė 63, kas už prieš susilaikę priimta. Imko 117, kas už prieš susilaikę priimta. 692, kas už prieš priimta. 67, kas už prieš susilaikę priimta. 68, kas už prieš susilaikę priimta Neaišku, balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. 118 kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 69 kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 695 kas už. Prieš. Priimta. 696 kas už. Prieš priimta. 6, 9, 7, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6, 9, 9, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 700, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 120, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 701, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 702, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Lydė 14, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 703, kas už, prieš, priimta 704, kas už, prieš, susilaikė, priimta 705, už, prieš, priimta 706, už, prieš, priimta 707, už, prieš, atmesta 708 ir likusi teksto dalis, kas už, prieš, atmesta 709, už, prieš, Atmesta 70, kas už. Prieš. Atmesta 72 ir 711, kas už. Prieš. Atmesta. Atleiskite, suklydau, galvojau, kad priimta, reikia balsuoti dar kartą elektroniškai. Baigiame balsuoti. Primta. 7.12. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 7.13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Turime patikrinti dėl 7.13, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 7.14, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 7.15, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 7.16, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 7.17, kas už, prieš, susilaikė priimta, 7.18. Atkrentas 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 74. Septyniasdešimt ketvirtas. Gerai būtų kavos pertraukėlė. Kas už 74, kas prieš susilaikė priimta. Dėl 74 baigėme balsuoti. Septyni vienas devyni atmesta. Lybė 15 ir 16 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 720, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 721, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 722, kas už, prieš susilaikę atmestą. 723, kas už prieš susilaikę atmestą. 724 ir imko 121, kas už. Prieš susilaikę atmestą. 725, kas už. Turime elektroniškai patikrinti 724 ir imko 121. Balsavimas baigtas. Atmesta. 725 už prieš. Susilaikė atmesta. 726 už prieš. Susilaikė priimta. Lybė 17 už prieš. Susilaikė priimta. 727 kas už prieš susilaikė priimta, 728, kas už prieš susilaikė atmesta. 64, kas už prieš susilaikė atmesta, 729, kas už prieš priimta. 7.30, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 123, kas už prieš, atmesta 124, kas už prieš, susilaikė, atmesta. 125 į, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Į 31, kas už prieš, susilaikė, priimta. 76. Priimta. 77. Imko 1. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 78. Kas už? Prieš. Priimta. Dafür. 84. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 85. Kas už? 84 norite tikrinti, prašom. Balsavimas baigtas. Priimta. 85 kas už. Prieš susilaikė priimta. 86 už. Prieš susilaikė priimta. 87 už. Prieš susilaikė, neaišku. 87 bandykime patikrinti elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Akivaizdu, kad atmesta. 88 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias už, prieš, susilaikė, priimta. ITRE 3 dafür. ITRE 3 kas už, prieš susilaikė priimta. 90 už, prieš susilaikė priimta. 91 už, prieš susilaikė atmesta. 93 už, prieš, susilaikė, priimta. 94 už, prieš, susilaikė, priimta. 95 už, prieš, susilaikė, priimta. 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 dėl jų nereikia balsuoti, 98 už prieš susilaikė atmesta, 99 už prieš susilaikė priimtas. Įtre penktas atkrenta, imko 3, kas už prieš susilaikė priimta. 101 ir įtre šeštas, kas už prieš susilaikė priimta. 102 kas už, kas prieš priimta. 103 už, prieš susilaikė priimta. 104 už, prieš priimta. 105, 104 kas už, prieš susilaikė priimta. 106 už, prieš susilaikė priimta. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 111 už prieš susilaikė priimta. 112 kas nebalsuojame. Čia reikia šitą patikrinti, sako pirmininkas. Wir stimmen über 114 ab. 114 dafür. 114 dabar tik tai. Kas už? Prieš. Susilaikė Priimta. Imko 7, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas. Už, prieš, septynio, e, susilaikė, priimta. Imko 8 atkrenta, į 3 7 atkrenta. Tada pereiname prie... Kurgi čia dabar? Taip, mes čia turim visą tą surasti. 115 ir imko 10. Kas už, kas prieš. Priimta. Šimtas šešioliktas rytė šeštas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Imko devintas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 117 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Konsoliduotasis šeštas kas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikę priimta, 13 už atkrenta, atkrenta 13 pasirodo. Tada pereiname prie imko 15 už prieš susilaikę priimta. 41 konsoliduotas už prieš susilaikę priimta. Puiku, Kontroliuojame, ar visi jau balsavo. 41. E, balsavimas baigtas. Priimta. 121. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Toliau. 20 kompromisinis. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 9 kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Imko 18. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 13 kompromisinis. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau. 132. Už, prieš, susilaikė atmesta. 133. Už, prieš, susilaikė priimta. 134. Už, prieš susilaikė priimta. 135 už prieš susilaikė priimta. Atmestas, prašau. 136 už prieš susilaikė atmesta. 137 už prieš susilaikė priimta. 138 už prieš susilaikė atmesta. 139 už prieš susilaikė priimta. 140 už prieš susilaikė atmesta. 141 už prieš susilaikė priim, atmesta. 142 už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 20, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 143, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Imko 21, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 144, kas už, prieš susilaikė atmesta. 145, už, prieš susilaikė atmesta. 146, už, prieš susilaikė priimtas, kartu su jums 22. 147, kas už, prieš susilaikė atmesta. 148, 149, už, prieš susilaikė priimta. 151 už prieš susilaikė atmesta. 152 už prieš susilaikė atmesta. 153 už prieš susilaikė atmesta. 154 už prieš susilaikė atmesta. 156 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 157 už prieš susilaikė atmesta. 158 už prieš susilaikę, neaišku, reikia tikrinti. 158, ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 159 už prieš susilaikę pritmesta. 160 e, nereikia dėl jo balsuoti, vietoj jo balsuosime dėl 162, kas už prieš susilaikė priimta, 163 už prieš susilaikė atmesta, 164, 123, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar 167. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14. Už, prieš, susilaikė, priimta. 168. Už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 24. Už, prieš, priimta. 120, 170 už prieš susilaikė priimta, 171 už prieš susilaikė priimta. Lybė vienas už prieš susilaikė atmesta. 173, kas už prieš susilaikė atmesta. 174 už prieš susilaikė. Neaišku, balsuokime dėl 174 elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 175, 76 ir rimko 25 kartų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 177, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Įtrė 13, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname 170. 57 ir 13. Baigiame balsuoti. Atmesta. 178 ir 79. Kas už prieš susilaikė priimta. 180 už prieš susilaikė atmesta. Dabar pereiname prie galutinio balsavimo. Pirmiausia, elektroniškai balsuojame dėl pasiūlymo su pakeitimais. Baigiame balsuoti. 65 už, niekas prieš, vienas susilaikė. Toliau balsuosime e, vėl elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Baigime balsuoti. Rezultatas tik geryn ir geryn eina 64 vieningai už. Ir dabar klausiu. Ar pranešėjui turime suteikti mandatą vykdyti dėrybas per pirmąjį dėrybų raundą? Uh, Special pranešėja. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams už puikų darbą ir bendradarbiavimą. Tikrai buvo malonu su jais visai dirbti. Nors mūsų e, laukė daugybė pakeitimų, mums pavyko susitarti dėl visų pagrindinių temų. Be to, mes susistūmėmėjome į priekį gana ženkliai dėl daugelio klausimų susijusių su komisijos e, pasiūlymo pagerinimu. Labai svarbu dabar nedelsti, nes parlamento kadencijos laikas baigės ir svarbu, kad dėl šio teisės aktų būtų sustarta kuo greičiau. Aš suprantu, kad dar visiems išlieka šiokių tokių dviejonių ir aš esu pasirengusi jūsų išklausyti. Tačiau visos suinteresuotos pusės - pramonė, e, medicininiai tyrimai, E, sveikatos apsaugos sektorius ir piliečiai nusiviltų, jeigu šis procesas būtų stabdomas dėl politinių priežasčių, iškiltų grėsmė iš esmės. Todėl, kolegos, aš raginu, kad balsuotumėt už mandato suteikimą. Ar galime balsuoti be pertraukos? Matau linksinčius parlamentarus, todėl siūlau balsuoti elektroniškai dėl mandato suteikimo. 30. Baigiame balsuoti, ar visi baig... ar pabalsavote? 64 balsavo, 62 už, 2 prieš. Taigi, aš jums pavydžiu ir sveikinu. Ir visų kolegų vardu noriu padėkoti už tai, kad taip atsakingai šį pranešimą sutvarkėte ir mums darbas buvo žymiai lengvesnis. Aš taip pat e, esu dėkinga sekretoriatui ir kitiems, e, kurie paremė mus šiame darbe. Sveikinu. Toliau. E, bioekonomika Europai. Pono Bortoloci pranešimas. Ample. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 17. Kas už, kas prieš? Susilaikė neaišku. Balsuokime dėl 17. Balsavimas pradedamas. Jau visi balsavote. Baigime balsuoti. Atmesta. 21 už. Prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. Ar 19 už, prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš susilaikė atmesta. 22 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 23 už, prieš susilaikė priimta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. Įtrė pirmas, karmas dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ampl 4, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Galime patikrinti. 25 pakeitimas. Elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 34 prieš 26 už atmesta. 26. Kas už prieš susilaikė atmesta. 27. Už prieš susilaikė atmesta. 28. Už prieš susilaikė priimta. 29. Už prieš susilaikė priimta. Įtrė 15 už, prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisnis už, prieš susilaikė priimta. 31 dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 33 už, prieš susilaikė priimta. 32 už, prieš susilaikė priimta. 31 už, prieš susilaikę, neaišku, tikriname 31 elektroniškai, pradam balsuoti. Apštimus išlosim. Baigėme balsuoti. Atmesta 35 prieš 24 už. 34 kas už, prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš susilaikė priimta. 36 už, Galime patikrinti, jeigu norite, 35. Tikriname 35. Baigiame balsuoti. Atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. Į 38. Antras sakinys. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 3. 36. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 43. Kas už, prieš susilaikė priimta. 44. Už, prieš susilaikė neaišku. 44 balsuojame elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. 55 kas už. 55 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 56 kas už. Prieš susilaikė priimta. 57 už. Prieš. Regi 10 pirmadalis taip pat kas už prieš susilaikė priimta. Regi 13, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ampl 3, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ampl 13, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ampl 14, atkrenta. 48, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Galime kontroliuoti 48. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 48. Priimtas. 49. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ampl 2. Kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 51. Kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 52. Kas už prieš susilaikę. Neaišku. Neaišku, balsuojame dėl 52 elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti, jeigu visi jau balsavo. Priimta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ample 9. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Antras kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas empl, kas už, prieš, susilaikė, priimta. MP15, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė priimta. MP18, kas už, prieš, susilaikė priimta. 65, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 66, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Į 312, kas už, prieš, susilaikė priimta. 67, už, Reikia irgi tikrinti elektroniškai, neaišku. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 68, kas už prieš sulaikė atmesta. 68 už prieš susilaikė priimta. Į 13. Nebalsuosime dėl jo, nereikia. 69, kas už prieš susilaikė atmesta. 70, dvi dalis. Pirma dalis, kas už prieš susilaikė priimta, antra dalis už prieš susilaikė atmesta. 71, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Reikia 6, kas už prieš susilaikė atmesta. Į 316, kas už prieš susilaikė atmesta. Itre 17 dvi dalis. Už, prieš, susilaikę. Taip, reikia tikrinti. Itre 17, pirma dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. M8, kas už, prieš, susilaikė. Tikriname, tikriname elektroniškai. Ampul 8. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Turbūt e, labai nedidelis skirtumas. Taip, 29 prieš, 28 už. 72. Kas už prieš sulaikė priimta? 70. Penktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Į 30 nereikia balsuoti, 77 už, prieš susilaikė priimta. 79, kas už, prieš susilaikė priimta. 77 už, prieš susilaikė priimta. 80 už prieš susilaikę priimta, 14 už prieš susilaikę priimta, regi 7 už prieš susilaikę. Gerai, galime patikrinti regi 14. Regi 14 neaišku. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Regi 7, kas už prieš susilaikę e, priimta. Norite tikrinti regi 7? Alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Aiškus ne, aiškus prieš. 81. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 82. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Balsuojame elektroniškai dėl 82. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ampl 10. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 88. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 87, kas už prieš susilaikė atmesta. Empul 7, kas už prieš susilaikė atmesta. Regi 9 už prieš susilaikė priimta. Konsolizuoti pakeitimai 6, kas už prieš. Tikrinkime elektroniškai. Šeštas konsoliduosis pakeitimas. Balsavimą baigiu jeigu visi balsavo. Primta. Septintas konsoliduosis atkrenta tokiu atveju. Įtrė 3, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, reg 12, kas už, prieš, susilaikė priimta. 93 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta atmesta. 94 už, prieš, susilaikė, atmesta. 95 už, prieš, susilaikė, neaišku. 95 pakeitimas elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 96 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 97 kas už, prieš susilaikė atmesta. Ampl 5 kas už, prieš susilaikė atmesta. Ampl 11 kas už, prieš susilaikė atmesta. Ampl 6 kas už, prieš susilaikė atmesta. 98 kas už, prieš susilaikė priimta. Įtre 5 kas už, prieš susilaikė atmesta Eitre 2. Eitre 5, 2 paskutiniai sakiniai tiksliau. Atmesta. Regi 13, pirma dalis. Kas už? Apgailestauja pirmininkas. Reikia balsuoti, reikia balsuoti dėl jo. 99 buvo atmestas. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Neaišku, reikia tikrinti elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Gal galėtumėm liberalų ir socialdemokratų dėrybas baigti ir toliau balsuoti? M17, kas už? prieš, susilaikė, priimta. Įtrė 9, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtasis, kas už, prieš. Įtrė 9, norite tikrinti įtrė 9? Prašom, galim tikrinti elektroniškai. Pradedam balsuoti, ar visi balsavot. Baigtas balsavimas. Priimta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirma dalis, dėvė komiteto, pirmą e, pastraipą, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas, pas, šešta pastraipa. Norite tikrinti pirmąją? Prašom, tikriname elektroniškai. Bus geschlossen. Ist angenommen. Paragraf 6. Šeštas, šešta pastraipa, dėvė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 9. Kas už? Prieš. Susilaikė. E, atmesta. 9.3. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 9.4. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 9.5. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 9.6. Kas už? Prieš prieš susilaikė atmestas 7, kas už prieš susilaikė priimta 99, kas už prieš norit 97 elektroniškai tikrin, tikriname. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 99, kas už prieš susilaikė priimta atmesta. 10, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 911, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 912, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 913, e, už prieš susilaikę priimta. 9.14 už prieš atmesta, 15 už prieš susilaikę priimta, 16 už prieš susilaikę priimta, 18 už prieš susilaikę. Neaišku, tikriname 9.18. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? atmesta. 9.19 kas už, prieš, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trys už, prieš, susilaikė, priimta. Keturi už, prieš. Galime tikrinti trečią. Galime tikrinti elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Trečias pakeitimas. Tik vienu skirtumas. Taigi atmesta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, priim, atmestas. Šeštas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Itre, B konstatuojamoji dalis. Tikriname e, šeštąjį pakeitimą. Tikriname elektroniškai balsavimą dėl šešto pakeitimo. Baigiam balsuoti. Atmesta. Įtre e, B konstatuojamoji dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. Ampl. B. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta, aštuntas už, prieš susilaikė atmesta, devintas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas už, prieš susilaikė atmesta, vienuoliktas kas už, prieš susilaikė atmesta, dvyliktas už, prieš susilaikė priimtas, 13 už, prieš, susilaikė atmesta, 14 už, prieš, susilaikė atmestas, 15 už, prieš, susilaikė priimtas, į 3 A konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaikė neaišku, reikia tikrinti. Įtre konstatuojamoji A dalis. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmesta. Į 3C konsultuojimo dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. C konsultuojimo dalis. Empl. Kas už? Prieš. Susilaikė. A, priimta. Empl D konsultuojimo dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Empl A konsultuojimo dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Ample E konsultuojimo dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ample F konsultuojimo dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Balsuojame elektroniškai dėl galutinio varianto. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas.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 ir balsavimą tęsime rytoj 10 val., nes atvyko komisarė. So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt an der Debatte teilnehmen wollen, ihren. Taigi, gerbiami kolegos, kurie norėtų sudalyvauti šiame mūsų šio posėdžio dalyje, prašom susėsti, prašau tylos. Suprantu, kad mūsų balsavimas ilgai užtruko. Na, o dabar noriu pasveikinti mūsų komisijos narę, Koni Heidegard. Tikrai mes norėtume su ją pasišnekėti, ilgai pasišnekėti, yra tikrai nemažai klausimų, kuriuos e, komitetas svarstome jau antrąjį kartą. turiu omenyje teisėkuros aktus dėl automobilių, taip pat aplinkos saugos, klimato apsaugos klausimus šitie klausimai irgi yra reikšmingi. Taigi, Mes taip pat nagrinėjame ir energetikos klausimus ir aplinkosaugos priemonės šioje srityje vartotojams. Taigi labai džiugu, mm, kad su mumis yra komisarė, komisijos narė. Šiais metais Varšuvoje yra numatyta konferencija Galbūt e, jūs e, trikdau, taigi prašyčiau dar kartą susėsti. 2015 bus e, rinkta, rengiama komisija, konferencija Paryžiuje ir vyks dėrybos dėl tartautinio klimato kaitos susitarimo. Man teko skaityti laikraščius, jog Europos gamintojai siuntė laišką Kinijos atstovams, tvirtindami, kad buvo sustabdyta teisėkuros procedūra. Aš dėl to tikrai nenudžiugau, tačiau čia kalbama apie būtent mano rinkiminę apygardą. Ir dėl to būtų įdomu, kad čia būtų pakomentuotas šitas procesas, o taip pat ir darybos. Taigi mums būdumu, bus įdomu sužinoti, ką komisarė mums pasakys. Taigi komisarėms žodis. Ačiū labai. Tikrai nemanau, kad e, bus nuobodus mūsų susitikimas, tačiau daugelis gali man pritarti, jog šiandieną kalbėti apie klimato kaitą gali pasirodyti tikrai nelengva. Antai, šiandieną komisija vyko gan ilgas posėdis, rengiant rekomendacijas atskiroms šalims. Ir daugelis šalių dėl klimato energijos, dėl išteklių veiksmingumo gavo tokias rekomendacijas. Taigi, būtent nuo šių metų yra patikimos rekomendacijos, o kitais metais bus e, tam tikros pasiekmes. Mes kalbėjom dėl energetikos. Ir buvo patvirtintos tarybos išvados, kurios yra labai geros, kur kalbama, jog jie sveikina žaliai knygą ir komisija jau iki šių metų pabaigos pateiks konkrečius siūlymus, kurie bus aptarti iki kitų metų kovo mėnesio. Taigi mes einame į priekį ir tai pozityvu. Norėčiau pradėti nuo temos, kuri yra svarbi jūsų komitetui. Emisijų atidėjimai. Tikrai vyko intensyvios diskusijos ir e, balandžio mėnesį plenarnėje sesijoje ir e, išsiunčiau dokumentą politinėms frakcijoms, teigianti, jog mums būtina nustatyti konkrečius skaičius ir dabartinė statistika rodo, jog nuo to momento, kai komisija pateikė savo pasiūlymą, visa sistema nesumažėjo, bet padidėjo iki bemaž dviejų milijardų. Tokie yra skaičiai. Todėl džiaugiuosi, kad Envy koordinatoriai nusprendė ir toliau dirbti ir parengti pranešimą plenarniai sesijai. Ir birželio mėnesį aptarti tą dokumentą komitete. Mes sieksime parlamento daugumos ir aš pati esu atvira diskutuoti dėl tų naujų minčių, kurios bus pastarnaus kompromisui. Taigi, kol nebus aiškumo, tai mes negalėsime sutelkti dėmesio į struktūrinės priemonės. Taip pat e, lauksiu ir jūsų komentarų dėl anglės rinkos ataskaitos ir dėl mūsų siūlomų priemonių. Tikiuosi, kad e, po vasaros atostogų jūs pateiksite savo išvadas. Tarybos išvados irgi buvo labai aiškius, buvo pateiktos praeitą savaitę, yra išreikšta parama šiai priemoniai dėl uh, e, anglės rinkos. Taip pat mes kalbame apie emisijas ir atsinaujančių energijos šaltinių strategiją ilgesniam laikotarpiui. Toliau mažo CO2 kiekio technologijų ekonomika ir gairės. Mums būtina, kaip įmanoma, greičiau nustatyti emisijų sumažinimą iki 2030 metų būtina nusistatyti tikslus ir atsinaujantiems energijos šaltiniams iki 2030-ųjų. Kaip mes galime veiksmingai šiais šaltiniais pasinaudoti. Būtent prie šios temos komisijoje šiuo metu dirbame. Darbas buvo pradėtas ir dėl to mes rengėme ir žalėją knygą. E, ir praeitą savaitę susitikimą su Europos lyderiais ir gavome naujų minčių Taip pat noriu pabrėžti kitą dalyką. Valstybių parlamentuose vyksta diskusijos, taip pat ir suinteresuoti subjektai e, juose dalyvauja. Tai nėra taip svarbu, kur mes susitiksime, bet e, kaip viskas vyks, kokie bus tikslai nustatyti ir kiek tie tikslai bus ambicingi. Tikiuosi iš suinteresuotas nugauti naudingos informacijos. Taip pat birželio mėnesį bus surinkta konferencija. O taip pat bus rengiamas e, iki šių metų pabaigos poveikio įvertinimas, kuriuo bus vertinimas politinės iniciatyvos. Taip pat dėl aviacijos. Labai dėkoju Jums už e, naudingą bendradarbiavimą. Mums pavyko tikrai naudingai pasinaudoti jūsų patarimais. Parlamentas pabrėžia, kad atidėjimai turėtų būti riboti ir mums reikia rasti konkretų sprendimą. Parlamentas ir taryba nusprendė, kad būtina pasiekti konkrečius tikslus per ICAO. Ir tai būtina padaryti iki rugsėjo ICAO asamblėjos. O taip pat reikia įtraukti ir nacionalinės regioninės priemonės taikomas aviacijai ir jas įtraukti į tą globalinę sistemą. Toliau, rinka grįstų priemonių susitarimas leido valstybėms ir regionams iš karto imtis veiksmingų priemonių. O mes taip pat ir partnerių, tiek pramonės atstovų laukiame ir tikimės na, konkrečių pasiūlymų. Mes įvertinsime tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę šio teisės aktų paketo reikšmę ir komisija siūlys veiksmų planą, kuriuo sieksime konkrečių tikslų. Taigi kova dar nesibaigia, dar daug vyksta darbo ir jūs čia tie komitete ir parlamente atlikote nemažai darbo, tai yra naudinga. Ir netrukus keliausime į JAF ir labai svarbu, kad jie suprastų, jog mūsų parlamentas turi labai aiškę poziciją šiuo klausimu. Toliau pakalbėsiu apie nesenai patvirtintą iniciatyvą. MFF. Diskusijos eina į pabaigą. Komisija nusprendė e, bent 20 procentų būsimo Europos biudžeto skirti klimato kaitos klausimams ir programams. Tai nėra tik tai pinigų kiekis svarbu, bet svarbu minties pokytis. Būtina užtikrinti, kad tie tikslai turėtų ir konkrečią e, finansinę išraišką ir kad e, jinai tą išraišką gautų formą konkrečia, konkrečių finansavimų. Tai yra finansuojamos įvairios išorinės ir nes programos bei politikos. Toliau Yra ir e, rengiami trys e, teisės aktai. Džiaugiamės, kad jau prasidėjo trialogas dėl trijų pagrindinių klausimų. Čia dar tenka padirbėti ir lauksime pirmojo sutarimo. Tai yra pirmiausia superkreditai, automobilių testavimas ir tikslai po 2020-ųjų. Komisija ir toliau bendradarbiaus su taryba ir parlamentu ir tikimės, kad visiškai manoma pasiekti primtiną kompromisą per artimiausius mėnesius. Toliau biokūras. Tai yra kompleksinis klausimas. Turime užtikrinti, kad naudojamas biokūras yra tikrai tvarus, kad e, mažas šest kiekis ir taip pat, kad kuras yra konkurencingas. Taigi mes turime remti patį patvariausią kurą ir e, neapsiriboti vien tik tai pirmosios kartos kūrų, bet taip pat įtraukti, į, įtraukti ir naujosius daugiklius. Šis klausimas yra tikrai didelis iššūkis, bet komisija tes savo darbą siekiant, siekdama ambicingų tikslų ir jinai kliaujasi jūsų pagalba. Tema yra tikrai labai komplikuota, sunki, bet tikimės gauti jūsų paramą. Toliau, F dujos. Yra pateiktas teisėto pasiūlymas, juo E, mes tikimės, kad iki 2030 sumažinti formuotų dujų emisijas dviem trešdaliais. Tai visiškai atitinka mažo CO2 kiekio technologijų ekonomikos gairės. Ir šitas e, pasiūlymas skatina inovacijas, tokiu būdu Europos Sąjunga imasi lyderystės pasaulyje mažindama CO2 emisijas. Ypač bandoma sieti tas pastangas sumažinti CO2 kiekį iki 2020 ir po to iki 30. Dėl to komisija glaudžiai bendradarbiaus su parlamentu ir taryba, kad iki šio rudens per pirmą skaitimą būtų pasiektas sutarimas. Dabar labai trumpai dėl. Pritaikymų strategijos. Tikrai. E, mūsų strategija gali būti labai e, kompleksiška gali būti valstybinės strategijos, regioninės strategijos ir vietos strategijos, todėl mums reikia kažkokios orientacijos, gairių, kad būtų nuseklumas, nes yra įvairios sritis, yra pajūrio problemos, kitokio pabudžio problemos ir svarbu parengti bendras rekomendacijas visoms valstybėms narėms, kad jos bent 15, 15 valstybių narių iki 2017 metų e, suvienodintų savo reikalavimus. Komisija taip pat yra pasiruošusi ieškoti sprendimo dėl e, CO2 emisijų. dėl jūrų CO2 emisijų. Mes e, taip pat pasiruošę dirbti šioje srityje, kad būtų sumažėtas CO2 iš emisijų kiekis iš laivų. Mes pasiūlėme teisės aktą, kuris turėtų būti e, patvirtintas iki vasaros. Dar keletas žodžių dėl tarptautinių dėrybų. Aš pasitengsiu kalbėti trumpai, nes galbūt tai nėra taip svarbu, ir, bet diskusijų metu dar prie to sugrįšiu. Kol dabar, iki 2015 metų, vyksta daug formalių susitikimų dėl COP, bet taip pat ir neformalių susitikimų. Toliau buvo Sankt Peterburgo susitikimas, vyko dvi šaliai e, susitikimai ir vyksta dėrybos įvairiose regionuose, taip pat formalios dėrybos Bonoje. Reikia pasakyti, kad dėrybos vyko palankiai. Mes randame konkrečių sprendimų tose dėrybose. Mes pateikėme e, komunikatą dėl 2015 metų susitarimo ir daugelis iš mūsų tarptautinių partnerių kalba apie procesą iš apačios į viršų Taigi iki 2015 metų tai yra mūsų prioritetinis e, veiksmų planas. Mes turime turėti įsipareigojimų. Ir kai yra tokio pobūdžio iniciatyvos, vis viena dar yra tam tikrų trūkumų. Taigi kaip mes galime tos trūkumus įspręsti? Ir būtent tarptautinis kontekstas šioje vietoje mums gali padėti. Tuo požiūriu diskusijos yra sudėtingos, tačiau piliečiams tuo požiūriu e, tos diskusijos yra prasmingiausios. Todėl mes taip pat diskutuosime ir apie iki 2020 metų tikslus, kokios gali būti e, E, taikomos strategijos, minėjau šias dujas, energijos veiksmingumą, toliau bendradarbiavimą statybų sektoriu. Yra įvairių klausimų, bet manau, kad Europos piliečiai vis vien tikisi konkrečių rezultatų. Taip pat dar du dalykai dėl uh, Varšuvos konferencijos, kaip vyks finansavimas. Mes labai aiškiai pasakėme Lietuvai, kuri netrukus pirmininkaus, jog labai svarbu, kad kai Europa ir valstybės narės atvyks jau į Varšuvos konferenciją, kad valstybės narės turėtų jau kažkokį supratimą, kaip jos finansuos 14, 15, 16 ar net iki 20 metų matytės programas. Taigi, Tai svarbu ne tik įsivyšiusiam pasauliui, bet ir apskritai visiems. Mes taip pat dirbame prie Kyoto protokolo ratifikavimo ir čia vienas mano pastebėjimas. Aš manau, jog labai svarbu, kad kai Europa atvyks į Varšuvą, svarbu, kad Visas pasaulis įsitikintų, jog mes pasistumėjome į priekį ratifikuodama protokolą. Toks gali būti ir komisijos pasiūlymas. Kuo šiuose darybose šalis pasistumės labiau į priekį, tuo bus geriau. Ir dar pasakyčiau, kad klaidinga būtų manyti, kad ratifikavimo procesas Europoje priklausytų nuo e, kitų šalutinių klausimų. Sakykime, dėl 2020 metų tikslų. Tos diskusijos turi vykti, tačiau ratifikavimas nėra, e, neturėtų būti nuo to priklausomas, nes į mus žiūrės pasaulis ir mes turime e, ratifikuoti tai, už ką mes pasisakėme Dohoje. Taigi, mes turime imtis tų konkrečių žingsnių prieš nuvykstant dar į Varšuvą. Ačiū komisariai. Iš ties įdomus pranešimas. Iki kitų metų vasaros laukia daugybė darbų. Ir planetos klimatas juk nelaukia, nelaukia, kol pasibaigs mūsų politiniai procesai. Todėl mums reikia <clears throat> vykdyti koordinuotą, struktūruotą dialogą. Ponas Sėber, dėkoju komisariai už pranešimą. Jūs kalbėjote apie perkelimą datos perkelimą atgal pirmadienį su koordinatoriais mes apie tai kalbėjome, o mūsų frakcija norėtų parengti ilgalaikį sprendimą, bendradarbiaujant su ilgalaikiais partneriais, kad užkirstume kelią klimato kaitai. Vadinasi, sprendimas turi būti ilgalaikis ir tvarus. Ehm, backloading e, vadinamoji priemonė mums neįtin kelia nerimo. Yra kitų svarbių klausimų, pavyzdžiui, investicijų. Jų trūksta Europoje. Arba tie, kurie ketina investuoti, neturi tikrumo dėl to, kokia bus tolesnė situacija Europoje ir tai kelia susirūpinimą. Aš kalbėjausi su įvairiais suinteresuotais asmenimis. Pavyzdžiui, dėl biokūro esama tam tikro ažiotažo dėl biokūro, tačiau e, tam tikrą prasme mes ir žengėme žingsnį atgal. Mes norime kompromiso, tai galite matyti iš tų pakeitimų, kuriuos pateikė mūsų frakcija. Tiesa, reikia palūkėti ir pažiūrėti, kaip seksis tą klausimą svarstyti komitete ir plenarinėje sesijoje, tačiau vis tiek, nieko nelaukdami, turime dirbti. Štai čia komisarė aptarė, aptarė pasaulinę situaciją, aptarė ir laivininkystės sektorių, ir oro transporto sektorių. Toks ir turėtų būti mūsų globalus požiūris. Kitas klausimas. Kyoto protokolas. Žinome, kaip reikalai klostosi. Ir mums, europiečiams, nėra prasmės pareikšti, kad štai toks yra mūsų emisijų mažinimo tikslas, tačiau jei mes to tikslo nesudarinsime su pramonės pastangomis, su kainų reforma, Mums reikia ilgalaikio ir tvaraus sprendimo. Konkurencingumas Europoje yra svarbus, bet lygiai taip pat yra svarbu ir apsisaugoti nuo klimato kaitos. Pramonė, jeigu prie to prisidėtų tuo pačiu, taptų ir konkurencingesnė. Aš manau, kad mes su jumis, komisarė, puikiai vienas kitą suprantame. Ačiū, manau, kad taip ir yra, tačiau nežinia, ar tai atsispindės balsavimo metu. Toliau socialdemokratų atstovė ponė Mekavas. Komisarė, socialistai jums pritarė dėl backloading priemonės. Manau, kad tai yra svarbus žingsnis ir manau, kad mes sugebėsime susitarti su tais kolegomis, kurie nepritarė praeitą kartą. Uh, Jeigu mes vyksime į tartautinės dėrybas, e, mums bus sunku dėrėtis, jeigu mūsų ETS emisijų prekybos sistema sugrius. E, kaip kolegos galvoja, kągi mes pasakysime, kągi mes pasiūlysime Paryžiuje, jeigu ETS mūsų sistema sugrius? Neturime ieškoti preteksto nespręsti problemų dabar, nes kitų būdų po pusmečio, po metų mes nusegebėsime reformuoti ETS. Pažvelkime į situaciją Australijoje. Ar mes norime suteikti argumentų klimato kaitos skeptikams? Jūs teigiate, kad norite kovoti su klimato kaita, tačiau mes turime aiškiai apsibriežti, ko šis Europos parlamentas ir ko Europos Sąjunga nori pasiekti toje srityje. Komisarė, jūs teisi, kad klausimų yra visa aibė, situacija sudėtinga, kai kurie klausimai stringa taryboje, tačiau yra ir prošvaišių. Financial Times vakar skaičiau, kad kiniečiai labai rimtai svarsto į jų būsimo penkmečio planus įtraukti emisijų mažinimą. Kiniečiai planuoja iki 2016 metų į planus įtraukti, į savo penkmečio planus įtraukti CO2 emisijų mažinimą. Na, jei jau kiniečiai eina tuo keliu ir jei JAV sieks didesnio energetinio nepriklausomumo, tai mums tai yra e, gera galimybė dėrėtis dėl to e, tarptautinėse dėrybose. Įdomu buvo išgirsti tai, ką jūs sakote apie dervos smėlio išteklius. Ir paskutinis klausimas dėl biomasės. Su e, Pridarėme klaidų su netiesioginiu žemės paskirties keitimu. Dabar reikėtų išvengti tų pačių klaidų su biomase. Ar tikrai turėtume e, jėgainės e, kūrenti medieną? Ir ar tik nereikėtų tam pritaikyti tvarumo kriterijaus? Pramonės atstovai tokių e, tvarumo kriterijų norėtų. E, jiems reikia aiškumo, kad po penkerių metų situacija kardinaliai nepasikeistų. Mums reikia aiškumo, kad nepakartotume tokių klaidų, kokios buvo padarytos su biokūru. Ačiū Jums, Linda. Toliau Chris Davis. Ačiū pirmininkė. Komisarė, noriu Jums duoti nepaprastai sudėtingą klausimą. Per pietus aš kalbėjau konferencijoje apie CO2 surinkimo ir saugojimo technologijas. Ir jei jūs norite pramoniai nubrėžti aiškias gairę kitai, tai be jokios abejonės susiję su CO2 kaina. Šiuo metu efektyvios kainodaros nėra, dėl to atsiranda backloading priemonės. Žinote, kad parlamente ir taryboje mums taip pat rūpi tai, kad prarandamos darbo vietos, kad e, pramonė patiria spaudimą, kad auga elektros energijos kainos ir Europa konkurencinių požiūrių atsiduria prastoj situacijoje. Nes panašu, kad e, susitarimas dėl 2015 metų pozicijos bus nekonkurencingas. Taigi, backloading priemonė užstrigusi ne tik parlamente, bet ir taryboje. Kaip jūs taryboje įtikinsite tuos, kurie abejoja dėl tokios priemonės? Ir dėl, dėl tos priemonės Reuters praeitą savaitę pranešė, jog e, klimato direktorato direktorius kalbėjo apie papildomas lėšas, mažai CO2 išskiriančioms technologijoms. Ar iš tikrųjų tai yra policijos kryptis, ar tai tik tai tušti žodžiai? Norėčiau žinoti, ar tas pareiškimas tikrai yra aprobuotas e, komisijos viršūnėse. Ačiū Krisui Deivisui. Toliau, ponė Hasi. Dėkoju ir taip pat esu dėkinga komisijos nariu už tai, kad jis čia atėjo. Pirmiausia, platesnis klausimas. Mm, kalbėjote apie e, pastarojo vadovų susitikimo išvadas. Buvo pasveikintas komisijos e, pasiūlymas dėl 2020 metų tikslų. Ar iš tiesų reikia jau iki šių metų pabaigos parengti teisės aktų pasiūlymus dėl 2030 metų. Jeigu to nepadarysim, tai e, visas šis klausimas liks kabuoti ore gana ilgam laikui. O CO2 rinkos jau duoda aišku signalą, kad joms reikia konkretumo dėl 2030 metų tikslų. Taigi, tai padėtų gal prisidėti prie struktūrinių problemų emisijų priekybos sistemoje išsprendimo. Bet o, jūs minėjote CO2 tikslus dėl lengvųjų automobilių ir lengvųjų sunkvežimių. E, parlamentas pasiūlė, kad būtų nustatytos ribos iki 2025 metų. Aš norėčiau sužinoti, ar komisija rems šią idėją ir dėrybose. Manau, kad būtų kur kas naudingesnis būdas toks parodyti e, konkrečias gairias, duoti konkrečią kryptį automobilių pramonėje, o neleis liepti jiems laukti dar keletą metų. Dar vienas dalykas – dėl e, laivų teršalų, kokia padėtis čia yra. Aš žinau, kad komisija pirmajame šių metų pusmetyje ketino pateikti e, šiokių tokių pasiūlymų. Gal galėtumėt e, pristatyti naujausią informaciją. Ir dar vienas pastebėjimas, mažiau labiau negu klausimas, kas vyksta ICAO e, aviacijos rytyje. Aš labai tikiuosi, kad e, Komisija išlaikys tvirtą poziciją Europos ir e, leis e, e, emisiją skaičiuoti per visą maršrutą, o ne tik tai pagal oro, pagal tai, kam priklauso viena ar kita oro erdvė, nes tarptautinių skrydžių požiūrių dažnai uh, ES erdvė priklausyti tai labai nedėlė dalis emisijų. Ačiū, ponė Hasi. Ir dabar jau koordinatoriai visi paklausite, suteiksiu žodį komisijos nariai. Labai ačiū. Pirmiausia, Europos komisija e, civilinės aviacijos organizacijoje ICAO nesisako nieko, bet mes darome, ką galime kartu su valstybėmis narėmis, kad rastume E, geriausią būdą eiti į priekį. Mes visi žinome, kad nėra lengva rasti kompromisą. Nėra lengva rasti sąjungininkų. Manau, kad šiokios tokios pažangos esame pasiekę ir e, labai stengiamės, kad per reikalo asamblėją būtų išgautas optimalus rezultatas. Bet mes negalime mes turime pasakyti ir savo partneriams už ES ribų, kad jie turi dirbti labai rimtai. Jiems galbūt nepatinka Europos pasiūlytojų sistema, tada tegu pradeda e, visi galvoti apie pasaulinio masto sistemą ir e, taip mes galėsime rasti sprendimų, iš kurių gims kompromisas. Richardai Seberi, aš nemanau, ir Lindai Makavin čia galėčiau atsakyti, aš nemanau, kad atidėjimų mechanizmas iš tiesų yra tai, apie ką jūs kalbate. Mes nuolat kalbame, kad reikia kompromiso ir aš labai norėčiau pamatyti, kas išplauks iš tų vidinių procesų. Manau, kad be bejonės tai bus labai naudinga. Akivaizdu buvo jau per pirmąjį mano pasisakymą turbūt, kad mes esame labai uh, atvirai nusiteikę naujoms idėjoms, naujų idėjų atžvilgių. Uh, Linda McKevin klausė apie Kiniją. Aš manau, kad jau dabartinėme penkerių metų plane yra e, Kinija išsikėlusi tam tikrus e, tikslus klimato srityje. Bet e, anot konkrečių pareigūnų ar aukšto rango ekspertų, kurie dirba tuo klausimu, nacionalinių reformų ir raidos komiteto vienas iš naujų sprendimų būtų uh, E, aukštutinės riboms teršalams, ribos teršalams nustatyti. Ir tada tarsi turėtų būti nustatyta didesnė, e, nustatytas didesnis emisijų kiekis pirmaisiais metais, tarsi būtų tos kvotos iškeliamos į priekį. Aš e, iš pačios Kinijos girdžiu ir stebinčiųjų Kiniją uh, E, girdžiu tokius faktus ir aš manau, kad įdomu yra pastebėti tai, kad e, Kinijai tie klausimai labiausiai rūpi, e, kada jų emisijos pasieks aukščiausią lygį ir ar reikia nustatyti tam tikrus apribojimus. Jau yra nagrinėti Čing Čing Šanhajus pavyzdžiai, Ir žinome, kad šiais metais bus pateikta dar daugiau pasiūlymų. Žinau, kad yra planuojama, kad iki 2016 metų bus parengtas visos valstybės emisijų priekybos mechanizmas. Ir bus labai įdomu pamatyti, ar bus nustatyta viršutinė riba ar ne e, buvo kalbama apie poveikio vertinimą, sakoma, kad jis turi būti išnagrinėtas, jis yra nagrinėjimas ir po vasaros atostogų mes pateiksime jį taigi bus šių metų kitą pusmetį. Kris Deivisui galiu pasakyti, kad net ir generaliniams direktoriams kartais yra leidžiama galvoti garsiai ir išsakyti visas mintis, bet aišku, tos idėjos neatsirado be nieko ir iš niekur. E, buvo tartasi su vairiomis suinteresuotomis pusėmis ir e, turbūt buvo išsakyta panašių minčių. Galiu Jums priminti, kad NER 300 antroji dalis e, rutuliuosi greičiau negu buvo numatyta. Ir dabar, aš manau, antrasis konkursas bus paskelbtas jau greitai, kiek žinau, pirmosiomis Liepos mėnesio savaitėmis bus e, paraiškų pateikimo antrajam konkursui terminas pateiktas. Kokia yra padėtis su kvoto atidėjimu? Gal jūs dar to nežinot, bet aš galiu, jeigu ir žinot, pakartoti. Vokietijos vadovai per e, viešą tarptautinę konferenciją pristatė savo poziciją ir sakė, kad net ir kanclerė bus už kvotų atidėjimą, bus už struktūrinių variantų ar alternatyvų ieškojimą CO2 rinkose, bet taip pat buvo duotas aiškus signalas, kad po Vokietijos rinkimų tą padaryti bus žymiai lengviau negu prieš rinkimus. Aš turiu pasakyti, kad bent jau kiek aš žinau, pasitarusiu su skirtingų vyriausybių atstovais, E, gana daug valstybių narių parems e, kvotų atidėjimo sistemą. Mes žinom, kur glūdi problemos. Manyčiau, kad pirmininkaujantį Airiją turės atsakyti jums, kada bus galima formaliai e, organizuoti balsavimą taryboje. Satuhasi klausė. E, teisė kūriniai pasiūlymai 2030 metų. Kai mes kalbėjome komisijoje apie žalę knygą 2030 metus, tai dar nepriemėme tikslaus, konkretaus sprendimo, kas bus toliau. Buvo sakoma, kad tolesni žingsniai turės būti žengti šių metų antroje pusėje, bet nebuvo pasakyta, ar tai bus teisė kūrinis pasiūlymas ar kažkas panašaus sprendime apie tai nėra kalbama, bet buvo įdomu pastebėti tai, kad praėjusioje savaitė valstybių ir vyriausybių vadovai pareiškė, kad jie nenori naujo pasiūlymo ar naujo neoficialaus dokumento, jiems reikia konkretaus dokumento pasiūlymo. Aš žinau, kad mano kolegos komisijoje stengsis, kad toks konkretus formalus pasiūlymas būtų parengtas. Buvo paminėta 2025 metų data. E, Mes manome, kad pramoniai turi būti numatytas e, e, deramos planavimo perspektyvos, jūs apie tai kalbėjot ir mes suprantame, kad kuo anksčiau peržiūrėsime tą sistemą, tuo bus geriau. E, mes žinome, koks ilgas yra planavimo ciklas šiame sektoriuje ir todėl siūlome, kad dokumentas būtų peržiūrėtas kuo greičiau. Aš ką tik dalyvavau konkurencingumo tarnyboje ir akivaizdu, kad vyriausybės, kurios mano, kad peržiūra turėtų vykti vėliau, E, negali net parodyti, kam tai būtų naudinga. Aš nemanau, kad tai atneštų nors kam naudos. Gamintojui reikia bent jau septyneriems metams į priekį planuoti gamybos ciklą. Tai net nežinom, kas dabar vyksta laboratorijose. Ir e, jau labai greitai e, gamintojai pradės analizuoti padėtį po 2020 metų, todėl kuo anksčiau mes peržiūrėsime savo sistemas, tuo geriau. Taigi tiek buvo klausimų, ačiū. Äh, Periname prie antrojo raundo. Pieter Lyze, Džiolanin, Sone Kriste Klaus ir kiti Klaus. Jeigu ką nors e, neįrašiau, tai prašom pranešti. Pirmiausia, Pieteris Lyze. Frau Komisarin, ich möchte. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju komisarė. Norėčiau sugrįžti prie paskutinės temos, apie kurią jūs šnekėjote tai yra e, automobilių pramonė ir tikslai po 20-ųjų. Jūs šiek tiek apie tai kalbėjot, bet mums komitete svarbu tuos tikslus apibriežti. Kol kas mūsų pranešėjas derasi su taryba ir komisija turi pateikti savo pasiūlymą. Taigi tuo požiūriu problemų neturėtų kilti. Tačiau, kai e, pasiekiamas susitarimas gan greitai, tai nereiškia, kad bus pasiektas galutinis susitarimas. Taigi, kai kalbam apie 2020 metų tikslus, tai jie tarsi nėra tolimi. JAF antai net jau patvirtinti įstatymai vyksta diskusijos, kurios svarbios vartotojams. Yra taip pat susidėjimas iš aplinkosaugos struktūrų. kokios yra vertybės ir kaip yra testuojami šie ciklai. Ir mes norėtume turėti aiškumo, kad e, tie tarptautiniai peržiūrėjimai, tos peržiūrės būtų vykdomos kaip įmanoma greičiau. Tai svarbu tiek žmonėms, tiek aplinkosauginių požiūrių. Toliau, dėl kvoto atidėjimo. Sutinku su pirmininku, kad uh, tai yra tarsi provokacija ir mes turėtume būti labai atidus, siekdami užtikrinti, kad neprašausime pro šalį, nes jeigu mes laukiame rinkimų ir tuo tarpu piliečiai tikisi iš komisijos ir parlamento konkrečių veiksmų, Tai jeigu tai procesas vyks, tai mes konkrečių rezultatų nepasieksime. Dėkoju, komisarė. Klimato apsauga ir ypač tuo metu, kai dabar išgyvename krizę, tai yra sudėtinga užduotis. Ypač Europoje. Bet tai yra ir šansas investuoti į visas įmanomas rytis, kurios yra susijusios su klimatu. Ir per pastaruosius mm, Europos vadovo sustikimo sustikimus mes pastebėjome, jog yra tas sutarimas. Žinoma, tai yra brangiai kainuojantis sprendimai, ypač dėl atsinaujančių energijos šaltinių mes turime atidžiai rinktis tas investicijas. Kai kada pramonė nėra tikra. Toliau, dėl apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos yra svarbus e, mūsų pasirinktas antrasis požiūris. Reikėtų dar įsiaiškinti, ar kolegoms tai nėra primtina, tačiau pramoniai tai problemų nekelia. Svarbu įsiaiškinti, kaip po 2010-ųjų atrodys šita pirtinių taršos leidimų prekybos sistema, koks pavydalas ir kol kas tai nėra aišku. Ar bus tęsimos energijos e, veiksmingumo priemonės, Ir apie tai mes privalome pagalvoti ir prašyčiau, kad jūs mums pateikmėte savo nuomonę. Būtų džiugu sužinoti iki Europos parlamento rinkimų, kokiegi galiausiai bus šitie tikslai iki 2020 metų, nes e, tie 20 yra jau šalia ir ypač tiems, kurie investuoja. Taigi tokie galėtų būti tie trys tikslai. Dėl vieno mes susitarėme jau praeitą savaitę Strasbūrę. Prie to reikėtų pridurti dar veiksmingumą. Toliau dėl automobilių. Vakar Belinė dalyvavau e, elektromobilių viršūnių susitikime buvo kalbama apie jų gamybą iki 2020 arba net vėliau iki 2025. Kaip mums apskaičiuoti, kaip rinkti statistiką, kaip nustatyti emisijas, kaip e, apskaičiuoti tas emisijas iš elektromobilių, nes tai sunku nustatyti, nes emisijos juk ne iš automobilio, bet iš gamybos pramonės ir gamybos ciklo atsiranda, bet ne iš automobilio. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Nekalbėsiu dėl ETS kvotų atidėjimo, nes tikimės pasiekti kompromisu. Ir ponas Zėber pastebėjo, kad jisai tikrai linkęs e, e, pasiekti tą susitarimą ir tų kompromisų jisai tikrai laikysis. Dabar aš norėčiau jums užduoti kitus klausimus. Jūs neatsakėte, kokie bus kriterijai biomasiai. Jeigu mes e, neįtrauksime šitų kriterijų į tvarumo kriterijus, iki, ypač iki vasaros, tai labai aišku, kad situacija bus bloga, nes mums jų reikia kuo greičiau, o kol kas komisija tik tai išsisukinėja. Jums reikia dirbti iš vien su e, energetikos generaliniu direktoratu. Noriu atkreipti dėmesį ir į kitą mūsų komisarą Trajanį, kuris e, dar e, birželio mėnesį pateikė veiksmų e, planą pliemo, plieno srityje. Ir beveik visa Europos e, plieno e, pramonės kompanijos Europoje gavo kvotas veltui ir ypač arceloras. Todėl būtų svarbu, kad e, šita programa ne, nesužlugdytų plieno pramonės. Statybos sektorius nebėra tas, e, arba automobilių sektorius nebėra tas paklausiausias plieno sektorius. Paklausiausias tampa būtent atsinaujinčių energijos šaltinių sektorius. Todėl, kai bus rengiamas plieno veiksmų planas, būtų atsižvelgta į tokią situacijos, tokį situacijos pokytį. Taigi, būtų svarbu dirbti iš vien su komisaru Trajani. Toliau. Klimato veiksmų planas. Jungtinėje karalystėje mes dirbame rengdami kainą už brandolinę energetiką. Taigi, jeigu mums taip svarbios tos energetikos kainos, tai mums mes neturėtume padaryti taip, kad e, energetikos generalinis direktoratas spręstų šias problemas. Borislavas Soniks. Ačiū, gerbiama komisarė. Dėl kvotų atidėjimo matau, kad egzistuojame dviejose skirtingose politinėse pasauliuose pataisykite mane, bet ar tik ne balandžio mėnesį parlamentas atmetė kvotų atidėjimą, o dabar mums grūdama šita priemonė, ko ne karinėmis priemonėmis. Ar nemanote, kad e, tai ko ne parlamento įžeidimas, juk nuomonių įvairovę jūs pripažįstate ir pripažįstate, kad ji gali egzistuoti, tačiau priešingo balsavimo priimti negalite. Pirmininkas. Buvo atmesta pirmo nagrinėjimo pabaigoje, bet aiškios daugumos nebuvo. Pone Hibner, aš pratęsiu ankstesnio kalbėtojo mintį. Gerbiama komisarė, kodėl jūs neatsimate savo pasiūlymo? Pasiūla yra kritusi ir daugiau mums informacijos apie kvotų atidėjimą ir apie ETS nepateikta. Jūs sakėte, anksčiau teigėte, kad bus pasiūlytos struktūrinės reformos ir kad kvotų atidėjimų nebus siūloma. O dabar girdime, kad vis dėlto kvotų atidėjimas bus pasitelktas aplinkai apsaugoti. Balandžio mėnesį susitikusi su mumis jūs teigiate, kad CO2 emisijų sumažinimas 20 procentų Europoje įvyks iki 2018 metų. Matyt, per pastarosius dviejus metu, e, mėnesius įvyko kažkokių pokyčių. Gal jūs turite kažkokių naujų mokslinių duomenų, kurie nurodys, kad mes tų tikslų nepasieksime. Juk mes šią informaciją turėsime perduoti savo rinkėjams ir juos turėsime įtikinti. Juk Europos parlamentas aiškiai nusprendė, kad kvotų atidėjimas yra pernelyg didelė intervencija į rinkas. Ką jūs mums teiksite, jeigu šitas pasiūlymas mūsų parlamente bus atmestas antrą kartą? Ar jūs mums jį grūsite trečią kartą, ar pasiūlysite kažką konkrečiau? Pone Klas, apie backloading atidėjimo priemonės išsakytos nuomonės yra panašios į tai, kas įvyko su kita direktyva. Jeigu kaitaliojate tik tai priemonės, o ne pačius tikslus, tai žmonėms tai nepatinka. Dėl biokūro priemonės turi būti tvarios, aš tam visiškai pritariu. Tvarumo kriterijai, pavyzdžiui, importui iš trečiųjų šalių, jie turi būti taikomi gamybos. E, gamybai trečiosiuose šalise turi būti taikomi tie patys standartai kaip žemės ūkio gamybai Europos Sąjungoje. Nėra labai daug paramos šiems tik tai politiškai pagrįstiems teiginiams. Yra skaičiai ir sunku kažką pakeisti. Vokietijoje, skaičiau, yra įgyvendintos e, pačios pažangiausios inovacijos biodujų srityje. Mums inovacijų trūksta, mums reikėtų naujoviškai, inovatyviai įvertinti tam tikrus faktorius. Reikėtų pasitelkti pasaulinius apskaičiavimus mes turėtume apskaičiuoti metinės emisijas ir nubriežti daugiametės e, tendencijas į priekį, taip pat aptarti žemės paskirties keitimą. Ponas Jorgensen, ačiū komisarė, mes aptarinėjome kvotų atidėjimą ir negerai yra tai, kad mes prarandame lyderio pozicijas e, pasaulyje mes nebegalime rodyti pavyzdžio. Kaip mes galime reikalauti iš kitų kažką pasiekti, jei mes to patys Europoje neįgyvendiname? Taigi papasakoti, prašau, kaip jūsų partneriai kitose pasauliuose šalyse reaguoja į jūsų pasiūlymus, į įvykius Europoje. Jūs taip pat minėjote strategiją, kurią mes kaip sąjunga turėtume pasirenkti kitų metų susitikimui Paryžiuje ir dabar susitikimui Varšuvoje. Panašu, kad kiekvienais metais mes taip kalbame ir kiekvienais metais nuvykę į susitikimą nesugebame kalbėti vienu balsu kaip vieninga ES. Galbūt dabar reikėtų pasirinkti kitokią strategiją ir iš tikrųjų taip ir pasielgti, o sprendimas labai paprastas. Tai yra spustelėti tarybą kad taryboje balsavimo keliu būtų priimta sprendimai. Kodėlgi dėl kitų politinių klausimų mums nereikia vienbalsio sprendimo? Juk yra buvę tokių situacijų, kai viena šalis užblokuoja visos ES norimą priimti sprendimą. Šitie dalykai turėtų būti panaikinti visiems laikams. Ir dar vienas dalykas Aš kalbu apie tikslą neviršyti dviejų laipsnių pokyčio, juk pagrindinis tikslas yra e, apsisaugoti nuo klimato kaitos. Kiek žinau, jūs vadovaujatės apskaičiavimais, kurios pateikė Junktinių tautų klimato komisija Pagal tos apskaičiavimus 2 dviejų laipsnių padidėjimas reikštų 150 ppm. Taigi, norėčiau pastikslinti, kokia jūsų nuomonė dėl tų dviejų laipsnių. Kalbėtųjų sąrašas baigtas. Kasgi galėjo pagalvoti, kad e, šita priemonė, backloading kvotų atidėjimas e, atrodė bus visiškai neprobleminė, bet dabar matome, koks skirtingų nuomonių spektras. Ir nėra nė daugumos, kuri atmestų e, ir pirmo nagrinėjimo. Turėsime antrą pirmąjį nagrinėjimą ir e, turėsime atsižvelgti į nuomonę tų, kurie atmetė tą priemonę. Situacija pakankamai įtempta, bet ir įdomi. Tikėkime, kad mes dirbsime produktyviai. Vyksta daug pokyčių, buvo paminėtas ir komisijos veiksmų planas plieno srityje. Vokietija, pavyzdžiui, yra antras pagal dydį plieno naudotojas. Aš pats 90-ąją esu dirbęs daug su vėjo turbinų gamintojais ta pramonė įdarbina dešimtis tūkstančių darbuotojų. Ir dabar vyksta didžiulis pokytis plieno sunaudojimo prasme iš laivybos į e, vėjo turbinų gamybą ir tokio pokyčio Europos pramoniai reikia. Nereikėtų skirstyti pramonės į ekologišką ir neekologišką, gerą ir blogą. Visas pramonės rūšis reikėtų apsaugoti, nes visos jos svarbios mūsų ekonomikos augimui ir geroviai. O dabar noriu vėl suteikti žodį komisariai. Ačiū. Manau, kad Peteris Lyzė išėjo. Aš jau komentavau dėl automobilių. O kalbant apie laikrodžių sustabdymą, labai svarbu duoti aišku signalą. Džolainin galiu pasakyti štai ką. Sakėte, kad norime e, kad 2030 metams būtų nustatyti tikslai prieš kitų metų parlamento rinkimus. Kaip aš interpretuoju praeitos savaitės Europos vadovų tarybos išvadas? Man atrodo, kad jie labai aiškiai pasako. Jie nori sugrįžti prie šio klausimo iki 2014 metų kovo mėnesio. Neapsimetinėkim, kad nieko nesuprantam. Mes visi suvokiam, kad yra svarbu tą temą judėti į priekį. Pramonė, energetikos sektoriui taip pat reikia tam tikrų žinių apie tai, kas bus ateityje. Diskusija nebus lengva, aišku, kad ne, bet aš manau, kad mes jau praėjusią savaitę žengėme svarbų žingsnį ir dabar galėtume pradėti kalbėti, ar mums iš tiesų reikia uh, paskubėti ir apibriežti 2030 metų tikslus. Per artimiausius mėnesius valstybių ir vyriausybių vadovai prie šios diskusijos sugrįš ir aš manau, kad tai bus naudinga ir komisijai, darb, komisijos darbui. Paminėjote struktūrinės alternatyvas, kalbant apie 2030 metus. Akivaizdu, kad iš pradžių, kai mes taikėme dviejų etapų požiūrį, siekėme, kad būtų sukurta atidėjimų sistema, kad, kad sistema būtų stabilitesnė ir mes turėtume daugiau struktūrinių galimybių. Dabar mes žinome, tas procesas šiek tiek stringa dėl visiems žinomų priežasčių ir akivaizdu, e, patinka mums ar nepatinka, kad realiai dėl struktūrinių galimybių bus diskutuojama tuo pat metu, kai bus kalbama apie 2030 metų tikslus Aš manau, kad dabar turime pradėti platesnio masto diskusiją ir valstybės narės turėtų apspręsti, kokia bus kainų sistema, kainodarų mechanizmai ir kokie bus tikslai ateityje Europoje. Manau, kad yra vienas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Jau minėjau pradžioje, kad yra sukurtos rekomendacijos apie kiekvieną valstybę. Šiandien buvo jos paskaltos apie kiekvieną iš 27 valstybių narių. Ir Taip pat kalbama apie prastą komunikaciją. Yra tokių kartais pareiškimų, kad, pavyzdžiui, e, pagrindinis iššūkis yra darbo vietos, darbo vietos, darbo vietos. Kaip prikurti užimtumo e, darbo vietoje. Bet e, ekologiškos ekonomikos, žaliosios ekonomikos darbo vietų potencialas dar nėra visiškai išnaudotas. Ir mes dabar žiūrim, kaip valstybės narės galėtų siekti daugiau uh, taupyti energiją, efektyviau išnaudoti resursus, mažiau CO2 išmesti. Jeigu pažvelgtumėte 15-16 puslapį mūsų dokumento, tai pamatytumėt, kad valstybės narės raginame suprasti, kad nėra prieštaravimo tarp išmintingos klimato ir energetikos politikos ir darbo vietų bei užimtumo ir ekonomikos augimo uždavinių sprendimo. Tai yra labai aiškiai pasakyta. Atsiprašau, Linda, kad e, neatsakiau tau anksčiau, bet visuomet kartoju, kad diskusija viduje visuomet vyks ir aš labai džiaugiuosi, kad visi jame, toje diskusijoje dalyvaujame. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip mes galėtume geriau pasiekti maksimalių rezultatų biomasės tvarumo kriterijus nustatydami. Taip pat žinome, kad biomasė iki šiol uh, E, būdavo prilyginama nuliui emisijų prekybos sistemoje. Kaip mes galėsime e, biomasės tvarumo kriterijus pritaikyti tokiam požiūriui. Mano nuomonė, tai, ką mes darome su biokuru, su žemės paskirties e, netiesioginiu pakeitimu, kartais kelia tam tikrą susiarnimą. Sakome, kad yra teisės aktas ar metodas, tai jis turi būti ir pritaikytas, bet kaip mes iš tiesų galime dirbti. Dirbame dabar sritise, kur reikia naujoviškų žinių, naujos kompetencijos ir tas turėtų būti e, pastebėta. Aš stengiuosi, kad mano tarnybos atkreiptų dėmesį į tai ir vidinėse diskusijose tos dalykus paminėtų. Ta pati galime pasakyti ir apie plieno sektorių. Labai aiškiai reikia pasakyti, kaip ir jūs sakėte, kai, kurios, e, kai kurie iš energiją, e, daug energijos sunaudojančių sektorių susiduria su ypatingai sunkumais. Yra numatyti tam tikri standartai ir kai kuriuose sektoriuose yra skirta netgi daugiau kvotų ir leidimų, negu kad jiems reikia. Labai svarbu čia teisingai vertinti padėtį komisijos viduje yra diskutuojama taip pat apie tai, apie plieną ir Europos plieno sektoriaus pagrindinė problema e, yra ta, kad negalima jų vieno kaltinti dėl Europos klimento politikos e, prioritetų. E, kartais matome, kad plieno pramonės pajėgumai yra per dideli. Per pasarąsias savaitės matėme, kad plieno eksportas labai puikiai e, buvo vykdomas praėjusiais metais. Eksportuojama buvo žymiai daugiau negu importuojama. Ir nereikia čia susiaurinti problemos ir sakyti, kad energetikos kaštai yra vienintelė problema. Ir ko, konkuruojant su Junktinėmis Amerikos valstybėmis tarsi tai labai trukdo. Bet mes uh, Turim realiai vertinti faktus ir nesivadovauti mitais savo sprendimuose. Per susitikimus su vairiausiais pramoninkais apie tai kalbam, bet svarbu, kad visi tai suprastų. Bendrai šiame darbe reikia pasakyti, kad Europos komisijos konkurencijos tarnybos svarsto e, visas šias problemas, kaip ir e, aplinkos apsaugos padaliniai, e, energetikos padaliniai ir panašiai. Pane Hubner, kalbėjo. Kodėl mes neatsiemame pasiūlymo? Visų pirma, su visa pagarba galiu pasakyti, kad ir parlamentas yra viena iš tų institucijų, kuri pateikė nuomonę apie tai, ką mes pasiūlėme. Ir e, mes tada neišgirdome to, ką norėjo taryba. Tai yra vienas dalykas. Jau iš pirmininko girdėjome, kitas dalykas yra tas, kad e, bus viskas suvesta į dar vieną balsavimą plenarinėme posėdį. Ir tada suprasim, ar parlamentas nori, kad tas pasiūlymas dar atsirastų, ar jis bus vėl gražintas aplinkos apsaugos komitetui. Jeigu bus gražintas aplinkos apsaugos komitetui, tai tada aš nematau jokios priežasties, kodėl komisija turėtų atsiimti pasiūlymą. Mes parengėm tokį pasiūlymą, nes manom, kad tokia politika yra teisinga, todėl visai įprasta, visai normalu, kad mes darome viską, ką galime, kad mūsų siūloma politika būtų patvirtinta. Dar šis tas buvo pasakyta apie vadamasias žaliasias darbo vietas. Klas pateikė klausimą dėl tvarumo kriterijų. Sobejojo tarsi jais. Galiu pasakyti, kad tvarumo kriterijai yra taikomi lygiai taip pat ir importui. Jokios diskriminacijos nėra tarp Europos bendrovių ir kitų pasaulio dalių įmonių. Taip pat yra atliktas tyrimas, e, kuris sako, kad e, visos, visi kriterijai yra nustatomi mokslinių išvadų pagrindų, mokslinių įrodymų pagrindų. Galiu patvirtinti tik tai, kad Europos pramonininkai dėl to nenukenčia. Ponas Jorgensenas klausė apie reakciją iš kitų partnerių. Gal daniškai atsakysiu. Gal, e, and, and that is sort of the, the approach. They, they are sort of wondering what we are doing, but they are still sort of holding. Uh, toks požiūris buvo pasirinktas, bet uh, uh Linda kalbėjo apie australiečius, korejiečius, Kalifornijos uh, atstovus, kurie uh, planuoja arba jau yra patvirtinę emisijų priekybos schemas. Aš galiu pasakyti, kad jos labai atidžiai stebi viską, ką mes darome dėl sprendimų prieimimo balsavimo. Ne komisija gali kontroliuoti sprendimų prieimimo procedūras taryboje ir manau, kad tas klausimas turėtų būti adresuotas kažkam kitam. Ir paskutinis klausimas dėl tų dviejų laipsnių. Matijas, jeigu leistumėt, norėčiau užbaigti. Praėjusią savaitę vienas mokslininkas, vieno tyrimo autorius pateikė tokį raštą, ir po kurio žmonės patikėjo, kad, o, dabar mes turim laiko ir problema netokia jau bloga, kaip atrodė. Pirmadienį Berlyne profesorius Šern Huber apie tai kalbėjo. Ir jam buvo pateiktas klausimas per spaudos konferenciją. Ar mes dabar jau galime atsipūsti? Ir jam buvo pateiktas realus e, toks paaiškinimas. Ar galima iš tikrųjų atsipalaiduoti ir nieko nedaryti? Tūkstančiai mokslininkų sako, kad čia yra netidėliotina problema, bet gal kas nors galėtų pasakyti, kad iš tiesų nieko čia tokio jau mm, skub, skubamo nėra, niekur čia nereikia skubėti. Ir tada jisai paaiškino, kad čia pirmiausia mes bandėme išsiaiškinti, kiek CO2 gali absorbuoti jūrą, bet iš esmės tai yra krizės signalas negalima su tuo taikstytis, bet jis pripažįsta, kad galbūt daugiau būtų galima CO2 absorbuoti jūrose. Ir tai reikštų, kad dabar turim galbūt šansą, kad nebus viršinta dviejų laipsnių riba, jeigu dabar visi kartu pradėsime veikti. Taigi tas tikslas nebėra tik tai tolima perspektyva nereali, o iš tiesų įmanomas dalykas. Aš atsakydama dėl dviejų laipsnių galiu pasakyti štai ką. Praėjo tik tai 3,5 metų, kai pasaulio lyderiai nusprendė, kad reikia neviršti dviejų laipsnių. Aš nenoriu būti ironiška ar ką nors panašaus, bet tai yra vienas iš nedaugelio dalykų nuspręstų lyderių lygmenių klimato politikos rytyje reikia neviršti dviejų laipsnių. Ir šio ketinimo rimtumo niekas e, nenureikšmino. Įvairiuose tarptautinėse renginiuose mes kalbame apie tai, kai kas sako, kad galbūt reikėtų keisti tam e, tikrus siekius, gal tie du laipsniai nebėra tokie svarbus, bet man atrodo, kad čia yra lygiai taip pat kaip su ekonomikos politika, išsikeliame tikslus ir turime rimtai vertinti jų gyvenimo galimybės. Neseniai mes apie tai kalbėjome, jeigu nesistengsime gyveninti tikslų, jeigu ne, ne, negalime gyveninti tikslų, tai reiškia, kad reikia labiau stengtis. Vienas Dar dalykas, kalbant apie tuos du laipsnius, jeigu pažiūrėtumėte Europos ekonominės padėties būklę dabar Europos Sąjungoje, tai pamatytumėt, kad yra labai daug priežasčių, kodėl to reikia. Net nekreipiant dėmesį į tai, ką daro mūsų konkurentai, o jie daro daugiau, negu mes kartais įsivaizduojam. Net jeigu mes į nieką nekreipsim dėmesį, Europa turi būti suinteresuota efektyviau naudoti energiją ir mažiau uh, priklausyti nuo iškaisamojo kūro. Kad ir kaip mes kalbėtume, būtų kvaila e, nesijimti tokių priemonių, kurios e, tuo pat metu e, leistų mums pasiekti ir klimatos ryties tikslų. Labai ačiū, Koni Hedegard. Ačiū už jūsų įsipareigojimus. Jūs tikrai esate labai aktyvi šioje srityje. Ir kitas įk nelengva ieškoti sprendimų. Ir specifiniai sprendimai neatsiranda iškart. Kaip žinia, dvasia stipri, tačiau kūnas silpnas. Ir tikiuosi, kad jūs e, imsitės tos lyderystės ir e, padėsite mums pasiekti tų tikslių, tikslų. Akivaizdu, dabar yra krizė, situacija nėra lengva, tačiau tikslai mums e, išlieka svarbus. Taip pat nereikia lūkuriuoti, nes jeigu mes palūkėsime, vėliau reikės dvigubai greičiau skubėti ir galbūt ir net nebespėti. Tikiuosi, kad e, kvoto atidėjimo pasiūlymas bus patvirtintas antruoju bandymu.